šiam prašymui patvirtinti jo mandatą. Oli Rauhu informavo, kad jis dabar pagal ketvirtojo straipsnio pirmą ir trečią mūsų darbo veiklos taisyklių punktą. Jisai atsisako mandato ir konstatuoja, kad nuo 2012 metų sausio ketvirtosios dienos e, kolegos Horau mandatas yra laisvas.